taikoma atitinkama tvarka. Toliau skelbsime kandidatus į vicepirmininko postą. Fabio Massimo Castaldo, Korina Kretų, Richardas Čarneckis, Ildiko Galpelc, Silvi Gijo, Aleksandras Grafas Lamsdorfas, Ulrike Lunacek, Mayrit McGuinness, Dimitrios Papadimulis, Oli Rėnas, David Marija Sasoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcarcel Sisu, Adina Joana Valean, ir Raineris Vylandas. Kandidatai man pranešė, kad e, man leido suprasti, kad yra siūlomos jų kandidatūros e, bendru sutarimu. Ir dabar galime perėti prie balsavimo. Pirmiausia, turime išrinkti du balsų skaičiuotojus, kadangi iš pirmojo balsavimo raundo poros kolegų nebėra čia. Taigi, loterija. Ole Ludvigson. Ole Ludvigsonas. Ole. Jawohl. Oh, Peter Lundgren. Peteris Lundgrenas. Peter Lundgren. Peteris Lundgrenas, ar yra salėje? Pone Lundgrenai? Puiku, ačiū. Taigi, ponas Ludviksonas ir ponas Lundgrenas, naujieji balsų skaičiuotojai, ponas Ludviksonas atsakingas už urnas E iki G, ten aukštai, o ponas Lundgrenas už urnas nuo H iki K sektoriuje. Ačiū. Ponios ir ponai, kadangi kandidatų skaičius viršyje laisvų postų skaičių, reikia slaptų rinkimų. 17 straipsnio pirmoji dalis taikoma darbo tvarkos taisyklių šiuo atveju. Dabar perskaitysiu jums sykį šį straipsnį, kad būtų aišku, ką darysime, o paskui pranešiu, kaip dirbsime toliau. Vicepirmininkai renkami remiantis vienu balsavimo biuleteniu, per pirmąjį raundą 14 kandidatų gali būti išrinkti, jeigu, per, jeigu surenka daugiau negu 50 procentų balsų ir būtent tokia eilės tvarka, kuria e, buvo išrinkti yra reikiuojami. Jeigu vis dėlto neišrenkiami vicepirmininkai, tokiamis pat sąlygomis yra organizuojamas antras balsavimo raundas, siekiant paskirstyti laisvas likusias vietas. Jeigu reikės trečio raundo, užtenka santykinės balsų daugumos. Surinkus vienodą balsų skaičių, laikomas išrinktų tas kandidatas, kuris yra vyresnis. Vokai ir balsavimo biuleteniai buvo išdalyti. Dabar kaip tik ir prašyčiau būtent juos panaudoti. Pažymėkite kryželį ties pavardę to kandidato, kurį renkatės. Ir dabar dar vienas svarbus pranešimas, kadangi turime išrinkti 14 vicepirmininkų, turite daugiausiai 14 balsų. Tie balsavimo biuleteniai, kuriuose matysime daugiau negu 14 balsų atiduotų, bus negaliojantys. Taigi galite tik vieną pavardę, pavyzdžiui, rinktis iš sąrašo, bet daugiausia 14. Visa, kas viršė 14 skaičių, negalios.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 You, to... Ačiū pirmininkė, aš jau anksčiau bandžiau atkreipti jūsų dėmesį, nes pagal 17 taisyklę nėra numatyta, kad mes e, negalime išklausyti kandidatų į vicepirmininkus. E, turėtume tai padaryti kaip ir su kandidatais į pirmininko vietą. Todėl aš manau, kad tol, kol turė, galime tai padaryti, e, Būtų gerai, kad kiekvienas jų pasisakytų, taip mes e, bent jau šiek tiek suprastume, už ką balsuojame. Mano nuomonė, tai būtų naudinga užtikrinant skaidrumą, nes e, šioje salėje yra labai daug parlamentarų. Kaip matote, dabar jau tik teorinio pobūdžio klausimas, negalime jos varstyti, kolegos netgi nepalaukė, kol aš pradėsiu balsavimą, oficialiai jį paskelbsiu ir jau susibūrė prie urnų. Taigi demokratija pati savo skinasi kelią, taip jau yra. Jūsų teisybė, bet nieko negaliu pakeisti.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 Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage. Ponios ir ponai, dar kartą klausiu, ar visi nariai atidavėte savo balsus. Ar visi balsavote? Puiku. meine Damen und Herren, meine Ponios ir ponai, dar kartą, paskutinį kartą paklausiu, ar visi parlamento nariai atidavėte biuletenius balsavimo, tuomet dar klausiu, ar e, balsų skaičiuotojai taip pat jau balsavo, Gerai, jeigu taip, tuomet balsavimas, balsavimo raundas baigiamas ir dabar keliauja balsų skaičiuotojai į salę R11, skaičiuoti balsų, posėdis nutraukiamas ir po skambučio vėl bus protestas. Ant ekranų tą informaciją matysite, taigi posėdis nutraukiamas.